diskusijų ir balsuosime dėl jų rytoj. Kitas darbo tvarkės punktas yra klausimas pateiktas žodžiu apie ES santykius su Mongolija. Ir suteikiu žodį pirmiausia klausimo autoriui, ponui Bartolocijai. Jūs turite penkias minutės, ponė. Signor komisario, onorevoli kolegi, grazie, signor Presidente. Eh, la delegazione komisijos nariai, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Delegacija ryšiams su Centrinės Azijos šalim, e, šalimis ir Mongolija, kuriai aš vadovauju, lankėsi Mongolijoje prieš tris savaitės. Tai buvo aštuntasis Europos parlamento ir Mongolijos parlamento tarp parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdis. Ši patirtis buvo labai įdomi. Turime apie Mongoliją žinoti daugiau. Deja, mūsų parlamentas neturi daug progų skirti daugiau dėmesio šiai šaliai. Ir tai kelia susirūpinimą. Ši šalis turi išplėtotą parlamentinę sistemą, jie yra tinkamai paskirstytos galios, o žmonės gyvena gan laisvai. Ir beje, žmogaus teisės yra gerbiamos kur kas geriau Mongolijoje nei kaimininėse šalise. Na, be abejo, yra ir problemų, pirmiausia, aplinkosaugos srityje ir dikumėjimo problemų. Ši šalis yra gausi mineralinių išteklių, joje yra daug vario, aukso ir šalis galėtų užsidirbti iš šių išteklių. Ir dėl visų šių priežasčių aš manau, kad yra labai svarbu nusiųsti tinkamą signalą Mongolijai, padėti ją įtvirtinti ir stiprinti demokratiją, teisės viršinybės principą. Ir tikimės, kad šiai šaliai skirtos lėšos gali būti panaudotos tam, kad būtų dar labiau pagerintas Mongolijos gyventojų gyvenimas. Turime skatinti artimesnius ryšius tarp Mongolijos ir ES Turime perduoti Mongolijai savo pramoninius ir techninius standartus ir turime plėtoti ir priekybos santykius. Tai bus įmanoma, jeigu mes turėsime pakankamai teisinio aiškumo ir matysime, kad laikomas yra teisės viršinybės principo. Šiuo metu baigiamas renkti ES ir Mongolijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Šis susitarimas yra labai svarbus ir būtent todėl kartu su uh, kitais 30, 45 e, kolegomis aš, mes pateikime šį klausimą. Šis klausimas yra susijęs su šio susitarimo turiniu. Mes taip pat klausime, kada šis susitarimas bus e, ratifikuotas. Norimis priminti, kad jis jau buvo parafuotas, tačiau Tačiau ratifikavimo procesas buvo sustabdytas po to, kai viena valstybė narė patikė klausimą dėl šiam susitarimui taikomo teisinio pagrindo. Be to, mes norime paklausti komisijos, ką jie mano apie e, galimybę artimiausių metų įsteigti ES atstovybę Ulanbatorė. Manome, kad ši atstovybė galėtų padėti mums gilinti ekonominį ir politinį bendradarbiavimą su Mongolija. Ačiū komisijos vardu, komisijos narys Fiulė kalbės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tarp e, parlamentinių ryšių delegacijos pirmininkė ponė Bartolocijų, gerbiami parlamento nariai. Džiugiuosi galėdamas e, Jums pranešti apie ES ir Mongolijos tarpusavio santykius, juos pristatyti. Tai yra 19 tai pagal dydį pasaulio valstybė. Jie yra kryškelėje tarp greit augančių Kinijos ir Rusijos rinkų. Tai yra e, energingos tautos valstybė turinti seną istoriją ir tradicijas. Norėčiau norėčiau e, pasveikinti Mongolijos tautą e, su demokratiniais rinkimais, jų rezultatais ir e, su pastangomis e, užtikrinti pluralizmą bei demokratiją. Mongolija pateikė prašymą ES pasidalinti patirtimi, ypač E, laikantis ir gyvenant Europos principus, normas ir standartus. Todėl Mongolija dabar įtraukta į e, valstybių, kurios gali gauti e, Europos energijos paramą demokratijai, techninio pobūdžio paramą, kitokio pobūdžio paramą. Norėčiau pasveikinti Mongoliją su E, demokratinio judėjimo šimtmečių ir su jos pirmininkavimu regionų demokratinėms valstybėms. Mongolija dabar stovi ekonominėje kryškelėje, e, pereidama nuo klajoklių visuomenės prie E, naudingomis iškasenomis ir jų gavybą paremtos visuomenės. these... Tikimės, kad gamtiniai ištekliai bus e, Mongolijai nepragaištingi, bet naudingi, ne taip kaip e, kitoms kai kurioms valstybėms. Tarptautiniu santykių srityje mes e, vertiname Mongolijos kariuomenės kariškių dalyvavimą tarptautinėse taikos palaikymo misijose. Jos kariškiai yra dislokuoti Seralionėje, Kongo Demokratinė Respublika, Sudane, Vakarų Saharoje ir Čado Respublika. Noriu pabrėžti, kad Mongolija daug prisidėjo prie Afganistano stabilizavimo ir labai vertiname jos pastangas. Kalbant apie Mongolijos santykius su Europos Sąjunga valdyseną, labai džiaugiuosi pasirašytų partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, kuris pakeičia 93 metų prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą. Šie susitarimai e, buvo, pradėti, e, dėl, buvo pradėta dėl jų dėrėtis gruodžio mėnesį 2010 metais su Lambatore Šios sustarimas atvers naują mūsų tarpusavio santykių e, skyrių. Baroninė Ešton ir aš palankiai vertiname partnerystės ir bendrabiavimo susitarimą e, kaip naująjį riboženklį. ES ir ekonomikos, ES, e, jos valstybių narių ir Mongolijos tarpusavio santykiuose. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas bus e, mūsų lygiaverčio bendradarbiavimo pagrindas įvairiose sritise, tiek politiniais klausimais bendradarbiaujant, pavyzdžiui, kovojant su terorizmu, skatant pagarbą žmogaus teisėms, e, taip pat ir e, tokiose sritise kaip e, prekyba, investicijos bei apsirūpinimas žaliavomis kuomet šis sustarimas bus patvirtintas valstybėse narėse, mes tikimės, kad Mongolijos premjeras atvyks į Briuselį ir kartu su komisijos įsipirmininkai vyriausiai galiotinė pasirašys atitinkamą susitarimą, atsižvelgiant į mūsų ekonominių ir politinių santykių gilinimą bei Lisabono sutarties įsigaliojimą. E, mes numatome atidaryti ES atstovybę Ulambatorė. Išės veiksmų tarnyba šiuo metu sprendžia, kur pasaulyje turi būti įsteigtos ES atstovybės ir mes tikė, tikimės, kad įveiksime tiek e, personal, su personalu susijusias, tiek finansinės kliūtis tam, kad galėtume atidaryti savo atstovybę Ulambatorė. Ačiū uždėmesi ir aš tikiuosi išgirsti jūsų komentarų ir pastabų pirmininkė. Politinių frakcijų vardu, pirmasis kovos ponas Mikolašik, Europos liaudės partijos vardu. Tris minutės. Pirmininkė komisarė Fiulė, kolegos. ES Mongolijos santykiai per pastaruosius du dešimtmečius e, plėtojasi pozityviai, pirmiausia dėl to, kad šalis, tai yra Mongolija, laipsniškai modernizuojasi, tvirtėja joje demografija ir e, ateities santykiai priklauso nuo Mongolijos politinio režimo stabilumo, taip pat nuo to, ar bus įgyvendinami teisinės valstybės principai, žmogaus teisės bus gerbiamos, ar bus e, sumažinta korupcija, eliminuota korupcija iš viešojo sektoriaus Ekonominės priemonės turėtų būti lydimos struktūrinių reformų, komersinė investicijų teisė turi būti peržiūrėta. Manome, kad yra pozityvu tai, kad Mongolijoje egzistuoja teisės aktai, kurie skatina konkurencingumą, baudžiama už e, dominuojančią privačių ar e, valstybinių įmonių padėtį, taip pat yra numatyta e, vartotojų apsaugos priemonių ir investicijų apsaugos priemonių. E, dabar kaime gyventojai labai e, yra priklausomi nuo žemės ūkio ir reikia išlaikyti jiems tam tikras garantijas. Taip pat baigdamas noriu pasakyti, kad norėčiau pritarti tam, kad būtų įkurta nuolatinė ES delegacija, atstovybė. Mongolijoje lik komisaras apie tai kalbėjo. Mums reikia palaikyti politinius ir ekonominius santykius. Buvo minima, kad e, Mongolija turi didžiulius mineralų išteklius. Ji yra tarp Rusijos, Kinijos, manau, kad politiniai ekonominiai santykiai tarp e ES valstybių narių ir Mongolijos turėtų plėtotis toliau. Dabar Aldė vardu pasisakys ponia Ojuland. Dėkuoju, ponia pirmininkė, komisijos nariai. Mongolijoje yra labai daug e, mineralinių išteklių - vario, aukso, volframo, ir Alavo. Tai reiškia, kad Mongolija yra labai patraukli ekonominė partnerė, tačiau siekdami savo ekonominių interesų mes turėtume taip pat taikyti ir aiškės sąlygas Mongolijai tam, kad paragintume ją pradėti labai reikalingas reformas. Mongolijoje yra nemažai problemų. Tai ir didžiulė korupcija, ir geros valdysenos stoka, ir, tai, ir pernelik aktyvus tarptautinių korporacijų įsitraukimas į e, Mongolijos gyvenimą. Bet to netinkamai yra valdomi ir valdomos naudingos iškasinos. Šiuo metu jas entuziastingai išgauna tarptautinės kompanijos padedamos Mongolijos vyriausybės. Dėl to susiformavo tokia situacija, kurioje e, Mongolijos gyventojai negali gauti jokios naudos iš e, Mongolijos išteklių. Jie tik tai kenčia dar mažala jiems e, dėl to, kad aukso kasyklose, pavyzdžiui, yra naudojamos gyvsidabris. Gyvsidabrio dalelės labai kenkia e, žmogaus sveikatai. Žinoma, kad Mongolijoje gimsta labai daug išsigimusių vaikų, gimsta daug vaikų sergančių lygomis, kurios e, kyla dėl kenksmingų darbo sąlygų. Ekonominė situacija taip pat yra sudėtinga dėl Rusijos ir Kinijos taikomo eksporto draudimo, bet ir dėl kitų trūkumų. Pavyzdžiui, gyvulininkystė sudaro 80 procentų Mongolijos visos žemės ūkio produkcijos, tačiau mėsa negali būti eksportuojama dėl to, kad trūksta tinkamų kontrolės įrenginių. Uh, uh, Jei mes norime e, turėti tinkamą partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą su Mongolija, turime padėti jai tam, kad ji galėtų vystytis e, politiškai, e, socialiai, ekonomiškai ir ekologiškai. Ir tuomet mes turėsime tinkamus santykius su Mongolija. Dėkuoju, panas Kovač. Na, aš dalyvavau toje delegacijoje, kuri nuvyko prieš tris savaitės į Ulan Batorą vyko aštuntasis tarp parlamentinio bedarbiavimo susitarimas. Ir šis e, susitikimas, ir šio susitikimo metu mes aptarėme patį šalyje, aptarėme e, tai, kaip e, Mongolijos visuomenės raidą. Mongolija yra gan demokratiška šalis. Mes taip pat buvome susitikę ir su pilietinės visuomenės atstovais, kurie mums pasakė, kad Mongolijos vyriausybė ėmėsi tam tikrų priemonių, kurios stiprina žiniasklaidos e, žodžio laisvę. Mes kalbėjome apie tai, kaip galima būtų dėkti Europos standartus e, Mongolijoje. Uh, bei apie galimybę steigti techninį biurą Mongolijoje, kuris būtų savotiškas ES atstovybės e, pirmtakas. Ir mums reikia ES atstovybės tam, kad mes galėtume plėtoti vaisingus santykius su Mongolija. Dabar kalbėtų savo vardu, ponas Zeller. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, esu dėkingas kolegai Bartaloci, kad jis pateikė iniciatyvą ir uždavė e, klausimą Mongolijos e, tema e, Vidurinės Azijos ankstesnės valstybės dabar yra skirtingai traktuojamos ES, ES parlamente, nepakankamai dėmesio buvo skirima Mongolijai e, Taip elgtis buvo neteisinga, nes Mongolija, kaip buvusi komunistinė valstybė, anksti pradėjo savo kelią į demokratiją. 92 metais buvo patvirtinta demokratinė konstitucija. Nuo to laiko įvyko daug rinkimų, kurie e, remiantis stebėtojų ataskaitomis vyko pakankamai demokratiškai, tai nėra įprasta to regiono valstybėms. Jau daugelį metų Mongolijos vyriausybė bando kovoti su korupcija, 2010-aisiais paskelbė mirties bausmės taikymo moratoriumo, kai kurios didelės demokratinės valstybės to dar iki šiandien nepadarė. Deja, 3 milijonai e, šios labai didelės teritorinio atžvilgių šalies gyventojai kenčia nuo e, permainų proceso, nes e, iki šiol daugiausiai klajoklišką gyvenimo būdą e, propagavusi visuomenė nėra pasirengusi persikelti į miestus, taip pat energetikos problemos apsunkina civilinės visuomenės gyvenimą, taip pat Rusijos ir Kinijos kaiminystė kelia pakankamai didelę grėsmę. Aš manau, kad Mongolijos atveju ta stiklinė yra veikiau pusiau pilna nei pusiau tuščia ir e, e, Mongolijos visuomenė parodo, kad galima daug pasiekti, nepaisant sudėtingos praeities. Turime padėti Mongolijai ne tik įgyvendinami paramos programas, tačiau taip pat ir atidarydami savo atstovybę Mongolijos sostinėje. Taip parodytume, kad mums rūpi Mongolijos likimas ir kad Europos interesams negali būti atstovaujama iš Pekino Mongolija. Dar vienas sakinys, aš labai apgailestauju, kad pirmininkų suiga nepritarė pasiūlymui e, e, tvirtinti rezoliuciją dėl Mongolijos ir taip dar labiau pabrėžti šio klausimo svarbą. Ačiū, ponas Rinaldė, dabar kalbės. Vienas dalykas yra delegatūros atidarimas Lonbatore. To klausimo nebegalima atidėlioti, nes iš tikrųjų reikalų tvarkymas iš Pekino nėra tinkama praktika. Kitas dalykas yra partnerystės susitarimas, kurio tikimės. Žinome, kad šioje šalyje yra daug mineralinių išteklių, taip pat žinome, kokia yra socialinė neteisybė. Reikia, kad šalis užsitikrintų demokratiją, sanglaudą viduje. Ši šalis nepriklauso Centriniai Azijai Kai kurie aspektai iš šios strategijos vis tik tai galėtų būti taikomi Mongolijai, nes egzistuoja tam tikrų kultūrinių sąlyčio taškų. E, šalis yra ESBO stebėtoja šiuo metu ir aš nežinau, ar ES sieks padėti Mongolijai tapti pilna teise ESBO nare. Ir mes turime nepamiršti, kad mūsų santykiai su Mongolija yra labai seni. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmoji ponia Basesku. Dėkui, pirmininkė. Komisarė, norėčiau pasveikinti poną Bortolocių šią iniciatyvą. ES Mongolijos santykiai turi būti peržiūrėti, galvojant apie partnerystę partnerystės bendradarbiavimo susitarimą. Jis pagerins santykius ir paskatins ekonomikos reformas Mongolijoje. Mongolija turi labai rimtą prekybos, ekonominį potencialą. Iki šiol santykiai su Mongolija buvo pagrysti 93 metų prekybos susitarimu, todėl mūsų prekybos apimtys yra labai nedidelis. Kultūrinė prasme egzistuoja problemų organizuoti studentų mainus. E, jeigu būtų Mongolijai taikomos Erasmus programos, galėtume e, šioje srityje pagyvinti bendradarbiavimą. Taip pat manau, kad reikia ES atstovybę steigti, kad galėtume koordinuoti savo veiksmus ir taip pat e, turime palaikyti geresnius santykius su šalies vadovybė, kad būtų lengviau gyventi sutartį. Pas Melceris, Mongolija turi labai daug anglės ir e, kamtinių dujų išteklių, e, e, tačiau mongolams yra sunku pasinaudoti savo gamtos e, ištekliais e, dėl Kinijos įtakos. E, E, išgaunančios e, įmonės e, mineralinius išteklius naudoja labai daug vandens ir taip gadina stepes. Po 2008 metų Tibeto sukilimo ir Uigūrų sukilimo 2009 metais padėtis Mongolijoje kelia nemažai iššūkių Kinijai. Tačiau taigi galime tikėtis, kad e, tas konfliktas dar labiau gilės. Manau, kad ES plėtotama savo santykius su, Kin... su Mongolija gali prisidėti prie žmogaus teisų praties gerinimo Kinijoje. Uh, Komisijos narys. Thank you, uh, uh, uh, madam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už labai įdomis pasisakymus apie Mongoliją. Diskusija buvo trumpa, bet labai įdomi, nes jos metu mes kalbėjome apie santykius su Mongolija, kuri e, tampa vis svarbesnė ES partnerė. Reaguodamas į vieną ar porą e, jūsų užsakytų pastabų, norėčiau pasakyti, ponia Pirninkė, štai ką. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime yra numatyta bendradarbiauti keturiose sritise - pagrindinės normos ir standartai, antra - tvariai plėtra, įskaitant aplinkosaugą ir socialinę raidą, trečia sritis yra priekyba ir investicijos, ypatinga dėmesį skiriant e, naudingoms iškasinoms ir ketvirta bendradarbiavimo sritis yra E, teisingumas ir laisvės, įskaitant ir migracijos klausimus. Šio susitrimo tekstas buvo išplatintas pasiems narėms ir jos dabar turės jį e, ratifikuoti. Junktinės karalystės parlamentinės priežiūros komitetas šiuo metu yra nagrinėjamas šis susitarimas Ir Junktinė karalystė nusprendė dalyvauti taip bendradarbiavime teisingumo ir vidaus reikalų srityje su Mongolija. Taip pat keliose kitose srityse. Nežinau iš tikrųjų, kiek užtruks svarstymas e, e, bendruomenių rūmose, sakyčiau, gal nuo 6 iki 8 savaičių. Ir kai šis procesas bus baigtas, tuomet galima bus šį e, susitarimą pasirašyti rugsėjo mėnesį, kai vyks e, kitas Europos Sąjungos ir Mongolijos e, bendrojo komiteto posėdis. Nepaisant mūsų skirtingų politinių sistemų, ES ir Mongolija turi bendras atvirumo, demokratijos ir E, lygybės e, tradicijas. Kai įsigaliojo partnerystės ir bendradarbiavimo, kai įsigalios partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, Mongolija taps mūsų taip vadinamoje trečios eilės e, kaiminė. Ir mes manome, kad ji taps mūsų kaiminė ne vien popieriuje, bet ir praktikoje. Rytoj vyks uh, vyks e, susitikimas, kuriame kalbės užsienio reikalų ir priekybos e, ministras atvykęs iš Mongolijos. Ir aš savo rankose laikau ES e, pareiškimą. Ir jame yra pasakyta, kad šiandien mes sveikiname Europos, Mongolijos norą bendradarbiauti su ESBO. Pone pirmininkė, vykdydami savo įsipareigojimus, ir aš noriu tai pabrėžti dar kartą, vykdydami savo įsipareigojimus, Mongolijos valdžios atstovai gali rodyti gerą pavyzdį visam regionui. Dėkoju vienas pranešimas, aš gavau iš Europos konservatorių ir reformatorių grupės prašymą skirti kelis narius į e, kai kuriuos komitetus. Ir jeigu niekas neprieštarauja e, pagal numatytą terminą, tuomet šie paskirimai bus.